Kalbės tarybos vardu ponė Kalnė Lukačevska. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, diskusijos dėl pažangos ataskaitos dėl Serbijos. Atsiprašau, sako pirmininkė, gerbiami kolegos. Kalba tarybos atstovai, prašyčiau tylos. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai dėl Serbijos norėčiau pabrėžti keletą dalykų, kurie taip pat yra atspindėti jūsų rezoliucijoje. Taryba savo išvadose 2014 m. gruodį džiaugiasi e, integracijos dėrybų vyksmą su Serbija. 14 sausį buvo paskelbtos išvados, vyko e, vadinamasis stebėsenos procesas. E, Serbija E, pasiekė naują etapą savo integracijos kelyje. Europos, su Europos Sąjunga. Euro, tuomet taryba sveikino teigiamus įsipareigojimus, e, buvo pademonstruota labai ryštinga Serbijos vyriausybės valia. Tie labai rimti įsipareigojimai yra labai svarbus dalykai bet kokios valstybės dėrybose dėl integracijos Europos Sąjunga. Taip pat svarbu, kad vyktų reformų procesas. Serbija buvo pateikusi ekonominių ir struktūrinių reformų labai plataus užmojo programą. Ir tai iliustruoja, kad pastangos šalies dedamos yra labai rimtos. Ir štai buvo. Uh, e, m, numatyti tam tikrie dalykai, kur reikalingi labai aiškus veiksmų planai. E, taryba pažymėjo, kad kai kurie darybų skyriai, e, jų darybose atliktų skyrių pažymėtos problemas buvo bandoma spręsti. ES remiasi teisinės valstybės principai. Tie kai kurie skyriai darybų procese e, turės poveikį visiems sektoriams. E, susijusiais su e, integracijos dėrybomis. Deja, reikia didesnės pažangos šiuose būtent skyriuose, siekiant pažangos kitose dėrybų skyriuose. Taip pat buvo džiaugiamasi praeitais metais pasiektą pažangą, įskaitant viešai, administ, viešos administracijos reformą, teismų reformą ir kovą su korupcija ir organizuotų nusikalstamumo. Serbija e, dalyvauja bendradarbiaudama gyvendant regioninius projektus, kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Taryba skatina Serbiją ir toliau intensyvinti savo reformų procesus. Tų pastangų prireiks tam, kad būtų galima įtvirtinti nepriklausomą teismų sistemą ir kad būtų galima sėkmingai kovoti su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu. visapusės, visapusė pagarba pagrindinėms teisėms, įskaitant ir labiausiai pažeidžiamų grupių teisės, Romų teisės, e, yra tas dalykas, kurį būtina bus užtikrinti. Mažumų apsauga turi būti efektyviai įgyvendinama mažumų traktavimas elgesys už su mažumomis turi būti nediskriminuojantis. Ypatinga dėmesį reikia, spręsti, sprendžiant, e, reikia suteikti sprendžiant uh, lyčių lygybės klausimus. Ir taip pat tenka uh, pastebėti, kad situacija ger, ne, ne visose sritise gerėja būtina e, kurti tokią aplinką, kuri būtų palanki laisvai žiniasklaidai. Verslo aplinka ir investicijų klimatas turėtų taip pat gerėti. Taip pat būtina atkreipti dėmesį į tai, kaip įgyvendinama viešo administravimo reforma, kaip įgyvenimos ekonominės ir struktūrinės reformos, kad būtų galima atkurti finansinį tvarumą ir labiau paremti ekonomikos augimą ir užimtumą. Šiuo požiūriu taryba džiaugiasi Europos komisijos požiūriu, kuriuo yra skatinama stiprinti Serbijos konkurencingumą ir ekonominę plėtrą. Būtina paremti e, iniciatyvą taikyti e, Kopenhagos kriterijus. Vykstant Serbijos integracijos procesui, regioninis bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas su kaimynais yra vienas iš esminių dalykų. Taryba sveikina Serbijos konstruktyvų įsitraukimą į regioninį bendradarbiavimą, nes įdalyvauja įvairiose regioninėse iniciatyvose, tokiuose kaip E, pietryčių Europos bendradarbiavimo procesas ir taip pat aktyviai dalyvauja regioniai bendradarbiavimo taryboje. Būtina stiprinti dvišalius santykius su kitomis valstybėmis vakarų Balkanų regione. Be to, Serbijai reikia išlaikyti aktyvų ir konstruktyvų įsitraukimą į normalizavimą santykių su Kosovu. E, buvo pasiekta nemažos pažangos šioje srityje. Tuo požiūriu norėčiau pažymėti tai, jog vasario 9 dieną e, vėl buvo grįžta prie aukšto lygio dialogo, buvo stengiamasi e, taip pat grįžti prie teismų reformos įgyvendinimo Kosove. E, santykių normalizavimas su Priština bei visapusis Briuselio sustarimo įgyvendinimas dialogo būdu yra tiesiogiai susikęs susijęs su Serbijos e, dėrybomis dėl e, integracijos Europos Sąjungą. Serbija ir toliau taryba atidžiai stebės ir žiūrės, kaip bus įgyvendinami įvairūs procesai. E, siek, turėtų būti gera valia siekiama visų sustarimų gyvendinimo, kad Serbija ir Kosovas galėtų žengti abu ir vienas ir kitas Europos keliu E, būtina, kad vien šios šalis neblokuotų viena kitos pastangų. E, pažangos dar reikia siekti e, abiems kartu ir bendrai siekiant europinės integracijos. Gerbiami Europos parlamento nariai, taryba kreipėsi į Serbiją, ragindama prisiderinti prie bendros užsienio ir saugumo politikos. Yra E, šis klausimas ypatingos svarbos, ypač dabar, kad šalis norinčios prisijungti prie ES parodytų, jog e, dalyjasi ir bendromis vertybėmis. Na ir paskutinis, bet nemažiau svarbus dalykos. Serbija ir toliau turėtų aktyviai bendradarbiauti su EULEX ir aktyviai prisidėti prie to, kad EULEX galėtų sėkmingai ir netrukdomas vykdyti savo įgaliojimus. Taryba laukia kito susitikimo, e, kai bus surenkta integracijos konferencija ir kai bus atidaryti nauji darybų skyriai su Serbija. Dėkoju uždėmesį. And, uh, to... Dabar suteiksiu žodį komisijos nariui Han. Ačiū. Pone pirmininkė, valstybės sekretorė, garbus nariai, Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Davidą Magalisterį parengus šį, šią rezoliuciją dėl Serbijos pažangos ataskaitos. Tai puikus šalies padarytos pažangos vertinimas. Pritariu, kad Serbijos pastangos ir pažanga turi būti palankiai įvertinti Europos Sąjungos, kad būtų atidaryti kiti darybiniai skyriai. Darybos e, vyksta Šalis įsipareigoja padaryti didelės reformas, taip pat ir gerindama santykius su Kosovo. Stebėsinas procesas taip pat yra numatytas, turėtų būti baigti, baigtas mėnesio pradžioje. Serbijos darybinė komanda parodė aukštą profesionalumo lygį, Aš tikiuosi, kad stebėsenos procedūra ir toliau bus tęsiama ir šiais metais. Serbija turi susitelkti ties svarbiausiais dalykais - teisinės valstybės principų, po um, santykių su Kosovo gerinimo. Taip pat reikia parengti ir darybinės gairias. Prieš mėnesį um, buvo atnaujintos darybos, kurios metus buvo sustabdytos. E, tai labai sveikintini įvykiai. Darbo grupė ėmėsi darbo teisės aktų įgyvendinimo srityje ir aš tikiuosi rezultatų iš jos. Kai vertinsime padarytą pažangą, galėsime pereiti prie 35-ojo darybinio skyrius. Aš tikiuosi, kad tai nutiks artimiausių metų. Svarbi pažanga padaryta teisinės valstybės principų srityje. Aš tikiuosi, kad bus parengti e, visą apimantys e, veiksmų planai. Tikiuosi, kad bus atidaryti 23-24 darybiniai skyriai dar iki šių metų pabaigos. Serbijos vyriausybė turėtų užtikrinti, kad e, pažanga ir toliau vyktų. Ombudsmeno institucija konstitucijos įdėgymas, žodžio laisvės principo taikymas yra labai svarbus, taip pat ir pagrindinių teisių užtikrinimas taip pat. Tai yra žinia, kurią aš nuolat pabrėžiu, bendraudama su Serbijos politikais ir prezidentu. Tuo pačiu turime nepamiršti į sustarimą įtraukti bendrus ES teisino susitarimus. Labai svarbu pabrėžti, kad dvišaliai, dvišalės diskusijos neturėtų užgošti pažangos kelio. Europos komisija turė, yra pasirengusi padėti Serbijai grįžti į europietišką į kelią ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas tai padarys taip pat. Ačiū komisijos nariai. Dabar perėsime prie kalbėtojų sąrašo. Pirmiausia, Davidas Makalis per dvi minutės. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, e, kaip pranešėjas rengiantis rezoliuciją e, Serbijos pažangos ataskaitos tema, norėčiau palankiai įvertinti ir pirmiausia pasveikinti Jablanką Jačslivic, kuri vieši šį vakarą šioje salėje, tai Serbijos atstovė. Turiu pabrėžti, kad Serbija grįžta į europietišką į kelią. 2014 metai buvo labai svarbus metai. 21 sausio prasidėjo formalios stojimo darybos. Ministras pirmininkas Vušičius pabrėžė savo pasiryžimą uh, eiti integracijos keliu. Jis ėmėsi sisteminių socialinių reformų ir mes turime remtis šias pastangas. Serbijos parlamentas pas, per keletą pastarųjų mėnesių prieimė svarbius e, įstatymus susijusius su pranešimu apie padarytus nusikaltimus, e, pasiektą pažangos įvairiose sri, teisingumo srityse. Tai be galo svarbu užtikrinant sėkmingą integracijos procesą. Antra, pagrindinių teisių užtikrinimas, teisinės valstybės principas, ekonominė valdysena, viešojo sektoriaus reforma yra labai svarbios rytis. Tai pažangos pagrindas, labai svarbios, svarbus ir santykiai su Kosovo. Kiek ilgai truks dėrybos priklausys nuo Serbijos pasirengimo eiti reformų keliu ir laikytis darybinės darbo atvarkės. Aš esu įsitikinęs, kad ši pažanga išliks. Turime paskatinti Belgradą ir Serbiją likti europinėme kelyje. Taip pat noriu padėkoti Europos komisijai už puikų bendradarbiavimą. Mes siekėme, kad rezoliucija būtų realistinė ir tinkamai subalansuota. Aš tikiuosi, kad mums tai pavyko. Dėkoju. Ačiū. Dabar ponia Fajon, dvi su pusė minutės. Sėdos, paštumai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, mėly kolegos, labai džiaugiuosi, kai pamatau ant stalo dokumentą, kur siunčiamas pozityvus signalas ir kuris įkvėpia optimizmą. Noriu padėkoti pranešėjai Devic, sveikinu Serbiją su pasiektą pažangą ir e, sveikinu tuos svarbius žengtų žingsnius ir linkiu sėkmės ateičiai. Tuo pat metu man kelia susirūpinimą, kai matau tam tikras tendencijas ir spaudimą, e, kuris matomas pastarojų metų dėl klausimų, kurie neperžengia dvišalių e, santykių su Serbijos kaimynais. Aš manau, kad raginimas Serbijai peržiūrėti savo įstatymus dėl karo nusikaltimų nėra šio pranešimo objektas ir taip neturėtų būti, juk egzistuoja e, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmonijai bei genocidą nagrinėja speciali tarptautinė institucija, jai reikėtų šį darbą ir patikėti. E, Europos valstybės nebūtinai turi tokius teisės aktus. E, ir dabartiniai teisės aktai yra efektyvūs ir padeda uh, greičiau galbūt nuteisti tuos, kuriems galbūt pavyktų išvengti atsakomybės, jeigu tokių teisės aktų nebūtų. Tad e, kvieščiau balsuoti prieš trečiąjį pakeitimą. Leiskite priminti nesenus įvykius, nes mes diskutavome dėl rezoliucijos kurios tikslai buvo panašus, bet ši rezoliucija nebuvo labai efektyvi. Tad norėčiau pasakyti, jog tikrai nereikia e, siekti uždirbti balų nacionalinėje arenoje šiuo klausimu. Serbijai vakarų Balkanuose tenka didelė atsakomybė regione. Ji prisėmė atsakomybę galiausiai uh, vystyti geresnius santykius šiame regione ir būtina taip pat paminėti principinį sustarimą dėl santykių normalizavimo su Kosovu. Kvieščiau, kad kuo greičiau darybos tęstųsi Belgrade, netrukus lankysiuosi ir pati ir būtina pabrėžti e, normalizavimą santykių su Kosovu ir žiniasklaidos laisvečių. Dėkoju, ponė Fajon. Pone Piter, žodis jums. Predsjednice, gospođo Fajon, iz vašeg izlaganja proizlazi Pone Fajon, iš jūsų pasisakymų susidaro įspūdis, kad jūs nelabai žinote apie ką čia kalbame. Jūsų piliečiams taip pat taikomi yra tarptautinės jurisdikcijos įvairiausi sprendimai ir teisės aktai. Tad, kai kalbame apie tarptautinius teisės aktus, Serbija irgi turi jų laikytis, nes kaip žinia, yra problemų su Slovenijos piliečiais šiuo klausimu. Dėkoju Jums už klausimą, gerbiama kolegė, aš jo laukiau. Mes čia kalbame apie įstatymą dėl karo nusikaltimų Serbijoje. Mes labai aiškiai nubrėžiame sąlygas, kurioms esant dėrybos dėl 23 ar 24 skyriaus turėtų vykti tas įstatymo pakeitimas Serbijoje būtų labai pavojingas precedentas. Norėčiau pasakyti, jog teisėjai ir visa, kas yra susijusi su tarptautinė jurisdikcija, negali būti traktuojami atskirai nuo viso konteksto. Pirmininkį siūlau išklausyti pono Džembovskį, kito pasisakančiojo. Представители на съвета, уважаеми колеги, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, ponė komisarė, e, tarybos atstovai. Ponė Makalis ir jūsų pranešimus yra puikiai subalansuotas. Tai atspindi labai objektyviai pokyčius Serbijoje. E, mes žinome, kad dialogo kai kur trūksta, bet ir pažangos buvo padaryta. Problemos ne tik vidinės, tokios kaip žiniasklaidos laisvė, Mm, e, laisvė reikšti savo nuomonę ar teismų reformos, e, dvišaliai santykiai su kaimynais, e, dar tebe pastebima problemų su Kroatija, buvo priimti tam tikri įstatymai, kurie praktikoje dėja neįgyventinami. Ir pavyzdžiui, bulgarų kalba, galimybė mokytis, tiek tas klausimas irgi lieka neišspręstas. Tad aš manyčiau, kad būtina Serbija išspręstis problemas, jeigu nori žengti europiniu keliu. Dėkui. Spoštovani, ki sem vas pozdravil že. Kolega Vaigil. Dėkuoju už suteiktą žodį. Alde frakcijos vardu norėčiau paremti rezoliuciją. Taip pat e, pasakyti, kad labai konstruktyviai buvo dirbta ir kantrai. Davidas Makalisteris tai taip dirbo pranešėjas, taigi jo argumentai yra labai įtikinantis tam, kad būtų teigiamai vertintos Serbijos pastangos. Serbijos progresas yra akivaizdus. Mes tuo džiaugiamėsi. Reformų procesai veiksmingai vyksta, na ir Serbijos europinė perspektyva tampa vis labiau pasiekiama ir reali. Rezoliucijoje yra pabrėžiama tam tikras skaičius sričių, kur dar reikia labiau pasistengti, pavyzdžiui, teisingumo srityje, kovos su korupcija srityje, e, taip pat e, teisės aktų leidybos stabilizavimo, e, ekonomikos srityje, teisinio saugumo, LGBT, mažumų teisų srityje, taip pat žiniasklaidos ir žodžios laisvės srityje. Serbija yra svarbi šalis regioniniam saugumui ir manau, kad ji tai įrodys. Ačiū. Dabar žodis ponui Ransdorfui. Pusantros minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad Serbija yra svarbiausia Balkanų regiono ekonomika ir ko gero, jeigu nesustabilizuosime situacijos Serbijoje, tai nebus įmanoma to padaryti visame regione. Šiai šaliai reikia makrofinansinės pagalbos, nes Serbijoje yra daugiausia pabėgėlių regione. 7 tūkstančiai pabėgėlių e, Serbijoje yra. E, potviniai nusiaubė šachtas, anglies šachtas. Dabar Serbijai reikia energijos išteklius atkurti ypatingai atsinaujinančius energijos išteklius. Hidroelektrinių sritis čia svarbi, dar yra tam tikrų rezervų gamtinių išteklių, todėl tai galėtų būti kaip ir daug žadantis e, faktorius kaimininiam šalims. Na, o kas dėl reformų e, teisingumo srityje, taip pat kovos su korupcija srityje, reikėtų padirbėti dar Serbijai dar yra tam tikrų išlygų dėl būtent šių aspektų ir tai jau buvo paminėta. Labai svarbu yra padėti šiai šaliai pasinaudoti visų turimų potencialų tam, kad jis būtų naudingas visai zonai. Ačiū. Dabar žodis pusantros minutės ponui Šoltas. Ačiū už suteiktą žodį. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Makelisteriui už puikiai parengtą pranešimą dėl Serbijos progreso, dėl pažangos jos. Taip pat noriu padėkoti už puikų bendradarbiavimą, puikų darbą kartu ir jo lankstų požiūrį bei pastangas ieškoti kompromisų e, diskusijų metu. Aš manau, kad šis dokumentas yra puikus ir aš jį remiu. Manau, kad Serbija e, daug e, pasistumėjo į priekį praeitįje ir tikrai rimtai ėmėsi reformų. Manau, kad e, Serbijos pastangos yra jaučiamos tiek teisinėje srityje, ypač, ypatingai teisinėje srityje, kur yra siekiama kuo daugiau teisinio saugumo. Korupcija yra paplitęs reiškinys Serbijoje, tačiau buvo Tie klausimai jau numatyti darbo tvarkėje ir anksčiau ir aš esu tikras, kad tas procesas gali šiek tiek užsitęsti, tiesiog ilgalaikis tai yra procesas. Nepaisant to, esu tikras, kad Serbija gyvendins reformas ir e, dės visas pastangas tam, kad būtų kaip manoma daugiau skaidrumo. Labai džiaugiuosi matydamas, kad e, komisijos, tiksliau komiteto darbas e, siekiant skaidrumo buvo veiksmingas, nes labai svarbu yra veiksmingai panaudoti viešasias lėšas. Audito rūmo ataskaitoje iš jos tiksliau matėsi, kad tos pastangos yra realios. Tačiau nepaisant to, dar yra daug bedarbių. Serbijoje dar yra daugybė problemų su jaunimu, su žiniasklaidos laisvė. Šis paskutinis aspektas labai dažnai yra e, minimas, aš da, daug laiškų netgi gaunu šio klausimu, tačiau manau, kad tos temos dar bus aptariamos. Dabar minutį žodis ponui Carver. Ačiū, pana pirmininkė. Buvusio Jugoslavijos Respublikoje siekis imperializuoti um, persikelia ir į Serbiją. Tai atsispindi ypač dabartinėje situacijoje su Rusija. Jūs pamirštate tos kultūrinius ryšius, kuriuos Serbija palaiko su Rusija. Serbija tapo eiliniu pėstininku Rusijos konflikte. Jūs turėtumėte nekurti naujus konfliktus komisijos nary, o siekti susitaikymo. Komisija turi pakankamai potencialo, kad taptų tarpininku tarp vakarų ir rytų šiuo lemtingu laikotarpiu, užtikrinant saugumą Europoje. Ačiū, pane Kaval. Ar atsakysite į klausimą pagal Melinosios kortelės procedūrą iš pono Kaval? Vieną klausimą norėčiau užduoti. Rumunija taip pat yra ortodoksiška šalis. Tai ar tokiu atveju turėtume to paties požiūrio laikytis Rusijos atžvilgių, priimti viską, kas iš Rusijos atkeliauja? Ačiū kolega. Ką aš norėjau pabrėžti, tai tai, kad mes visi suvokiame, kokia jautri situacija e, tarp Rusijos ir Europos Sąjungos yra. Ir tai tikrai labai gera proga pasinaudoti Serbiją kaip tarpininkę, kviečiant Serbiją į Europos Sąjungą. E, manau, kad dabar tiesiog mes žaidžiame Putino naudai ir leidžiame jam būti dar agresyvesniu. Ačiū dabar, pane Marvai. Serbijáról szóló jelentés akkor le... Serbi... Pasitikėjimas Serbija bus tik tuo met, e, jei ji užtikrins pagarbą individo ir žmogaus teisėms. Reikėtų užtikrinti etninių mažumų teisės, pavyzdžiui, 300 tūkstančių etninių vengrų laisvę Serbijoje. Mes sieksime, kad Serbija ne, netaptų ES nare, jo labiau, kad žmogaus teisų įgyvendinimas reikštų, jog kai kurioms etinėms grupėms turėtų būti užtikrinama laisvė Serbijoje. Joms turi būti suteikta teisė kalbėti savo gimtają kalbą ir reikėtų sustabdyti e, privatizacijos procesus, kai privatizuojami e, vietiniai transliuotojai. Reikėtų imtis konkrečių žingsnių. Serbijoje, aš nežinau, ar komisija informuota apie tai. Vengrai Serbijoje yra diskriminuojami. Labai ačiū dabar ponui Kukanui. E, aš kolegos pastebėjau, kad jūs pakėlėte mėlynasias korteles, tačiau jūs esate kalbėtojai, kalbėtojų sąraše, dėl to jums nesiteiksiu žodžio, todėl dabar ponas Kukana. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Serbija padarė pažangą integravimosi procese ir aš noriu padėkoti ponui Makalister parengus puikų pranešimą. Labai svarbu, kad šiame procese atsirado įsipareigojimai. Aš tikiuosi, kad e, jie atsispindės ir vyriausybės darbose bei pozicijose. Dėl šios priežasties mes teisėtai prašome atidaryti kai kurios darybinius e, skyrius. Serbijai labai svarbu tęsti reformų procesą. Mes e, pastebėjome, kaip sunku reformuoti buvo ekonomiką ir socialinę sritį, reformuoti teismus. Todėl šiuo atžvilgiu noriu pabrėžti, kaip svarbu užtikrinti kai kurių institucijų nepriklausomybę, tokių kaip ombudsmeno biuras, taip pat e, užkirsti kelią piknaudžiavimui valdžia. Serbija turi dalyvauti dialoge su Kosovu um, ir mes turime remti politinį elitą. Tai užtikrins stabilumą regione. Ačiū. Viena minutė ponui Frunzulikai. Rumunija yra Serbijos kaimynė. Galiu pasakyti, kad mus sieja ilgos draugiškos tradicijos. Mes remiame šios šalies europietiškąją perspektyvą. Paremėme ir kitas buvusias Jugoslavijos Respublikas, tokios kaip Albanija. Tačiau mes turime suvokti, kad Serbijos laukia dar dideli darbai. Reikalinga gerintis tokias rytis kaip mažumų teisės, žiniasklaidos laisvė, skaidrumo užtikrinimas finansuojant politinės partijas, lygybė tarp vyrų ir moterų, kova su korupcija. Tikiu, kad mūsų darybose su visomis šalimis kandidatėmis mes užtikrinsime europietiškųjų prioritetų siekį. Tai labai svarbu regione, tačiau mes negalime um, teikti paramą, kol nėra įgyvendintos demokratinės vertybės uh, Balkanų pusęsalyje. Aš remiu ES plėtros procesą pietrytinėje Europoje, tačiau tuo pačiu mūsų politinė pozicija turi būti labai stipri. Dėkoju. Dėkoju Jums taip pat. Kitas kalbėtas viena minutė. Ponas Ujazdovskis. Pone pirmininkė, dėkoju pranešėjui už labai svarų pranešimą, už optimistinį pranešimą, todėl kad Serbija jau pasistumėjo tame Europos integracijos kelyje. Labai svarbus Serbijos um, indėlis į ES uh, solidarumo uh, sritį. Aš džiaugiuosi dėl Kroatijos, uh, džiaugiuosi dėl kitų šalių. Labai svarbu atverti duris ir Serbijai. Tai yra Europos solidarumo ženklas. ES turėtų čia būti labai nuosekli. Negaliu tylomis nuleisti to, ką kalbėjo Britų kolega iš Faridžo partijo, frakcijos. Nėra jokios uh, E, takoskyros tarp Europos ir Rusijos. Ir jei netidarysime durų Serbijai, jei to nepadarysime geranoriškai, tai Serbija pateks į Rusijos įtakos sritį. Manau, kad Faridžo frakcija kalbėjo Maskvos balsu, o mes turėtume kalbėti europietišką solidarumo kalbą. Ačiū. Kitas kalbėtas, vieną minutę, ponas Jakovičius. Zdravljam čvrstų odluku vladai Republikė Serbije. Aš džiaugiuosi Serbijos vyriausybės tvirtų sprendimų tęsti žygį integracijos keliu. Visą tai prisidės prie stabilumo visose Balkanuose. Taigi, paskutiniai įvykiai tokie kaip Albanijos ir Serbijos santykiai, jų gerinimas yra puikus signalas. Ir jeigu Serbija tęs toliau šiuo keliu, tai ES turi būti pasirengusi ją priimti savo tarpą kuo greičiau. Be abejo, buvo kalbama apie būtinybę vykdyti reformą Serbijoje. Vyriausybė yra parengusi reformų programą. Mes turime labai rimtai vertinti Serbijos energetinį potencialą. Ir taip pat turime įtraukti Serbiją į Junkerio planą, nes energijos resursai iš Serbijos gali būti panaudoti visų reikmėms. Ačiū. Ponas Plenkovič, minutė, prašau. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Gerbiami kolegos Makalis ir ponė Dehan, džiaugiuosi tuo puikiu pranešimu apie Serbiją, nes tai yra puikia paskata e, Serbijos vyriausybei tęsti Europos integracijos keliu. Džiaugiuosi, kad pranešime paminėtos mažumų teisės pagarba susitarimams, kurie buvo sudaryti dėl dingusių žmonių paieškos ir panašiai. Šios dienos diskusijoje ponia Fajon paminėjo universalią jurisdikciją, e, kuri turėtų būti taikoma ir Serbijoje buvo kalbama apie universalią jurisdikciją ir ten yra ir teritorinė jurisdikcija taikoma, kurios ko kitose šalise nėra, kiek aš žinau, sako kalbėtojas. Manau, kad tai yra problema, tai sukuria teisinį netikrumą ir kai kurie piliečiai, kruatai ir kiti yra nevienodai traktuojami, tad turime padėti Serbijai E, reikiamai e, reformuoti teismų sistemą. Ačiū. Dvi mėlynosios kortelės yra iškeltos, vieną priimsime. Pone Švička norėtų užduoti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. E, pone Plenkovič, jūs kalbėjote apie tą įstatymą dėl universalios jurisdikcijos Serbijoje. Mano klausimas jums būtų toks. yra tam tikras nesupratimas to reikalo Europos parlamente. Pone Fajon taip pat ne visai teisingai supranta, koks yra tas tikras skirtumas. Norėčiau, kad kolegos suprastų, ko mes norime. Mes jokių būdų nebandome sustabdyti Serbijos. Norime jiems padėti, bet norime, kad viskas būtų labai aišku. Atsakymas. Dėkoju. Tikiuosi, kad praėjus dviem mėnesiams kol mes diskutuojame, mes e, turėjome tikslą e, padaryti situaciją aiškesnę, o ne ją galutinai supainioti. E, manau, kad kolegos turi suprasti, kad universali jurisdikcija yra, valst... yra visuotinai taikoma jurisdikcija ir valstybių narių baudžiamasis kodeksas neturi būti painiojamas į šį kontekstą kai tyriami karo nusikaltimai Serbijoje ir panašus dalykai. Mes nesame nusiteikę prieš e, kovą su nebaudžiamumu, mes esame prieš nebaudžiamumą. Mes, mes taip pat nenorime sudaryti ES piliečiams teisinio netikrumo, įskaitant Velko Malič, e, Slovenijos pilietį. Dėkoju. Pirmininkė, ar norėtumėte dar suteikti galimybę paklausti pusę minutės? Bet Gal teskime, suteiksiu žodį kitam kolegai, minutė pasisakymui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pritariu ponui Plenkovič. Pranešimas tikrai labai pozityvus. Ten paminėtos visos sritys, kur Serbijos vyriausybė padarė didelę pažangą taip pat paminėti tie dalykai, kurių dar tikimės, kad Serbija nuveiks. Norėčiau paminėti du dalykus. Valstybės kandidatės turi iki stojimo į Europos sąjungą pritarti bendrai saugumo ir gynybos politikai. Mes tikimės, kad Serbija taip pat pritars ir sankcijoms Rusijams, e, Rusijai. E, Serbija yra mūsų kaiminė, tai yra daugietninė valstybė, būtina vystyti geros skaitminystės politiką ir užtikrinti mažamų apsaugą. Tai yra tie dalykai, kurie turi būti gyvendinti. Ačiū. Minutė kolegiai Manesku. Prašau. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasidžiaugti Serbijos atliktą pažangą dėl stabilizavimo ir asociacijos sutarties. Taip pat norėčiau pasveikinti Serbijos vyriausybės įsipareigojimus dėl integracijos proceso. E, teisės aktai turi būti griežtai ir nuosekliai perkeliami visais lygiais. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į teisės aktus švietimo srityje, e, taip pat e, spaudos laisvės ir religijos praktikavimo laisvės srityje. Taipogi tautinės mažumos visais lygiais vietos regioninių nacionalinių turi būti atstovaujamos. Manau, kad e, dėl tautinių mažumų turi būti sudarytas e, atskiras nacionalinis planas pagal 23 dėrybų skyrių. Serbijos integracija atneš daugiau stabilumo ne tik tai Serbijai, bet ir Europos Sąjungai visai. Tautinių mažumų integravimo klausimas tik tai prisidės prie integracijos proceso. Labai džiaugiuosi pono Makalister požiūriu subalansuotų. Ačiū dabar žodis minutai ponui Landsbergiui. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Mes kalbame apie ES valstybės partnerės. Valstybės turi pasirinkti tarp autoritarinio režimo ir liberalios demokratijos. Būtina remtis tarptautinę teisę demokratinėmis vertybomis. Tai yra viena sistema. Ir e, būtina įgyveninti tą tvarką, kuri buvo numatyta. E, suprantama, galima pasirinkti daugiau negu vieną kelią. Ir Serbija reiks dvėjoja, kokį kelią iš tikrųjų pasirinkti. E, ir manau, kad linkstama prie rusiško kelio ir tai yra tiesiog faktas. Serbija turėtų artėti aktyviau prie ES negu kai kurios kitos šalis. Tačiau Serbijos vyriausybė nusprendė, kokį kelią nori pasirinkti. Ir mano, kad ko gero įmanoma, galbūt eiti abiem keliais. Dėkoju, kolega Kovačev. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš metus Serbija pradėjo dėrybas ir prieš metus Reikis buvo pasirengusi, bent jau tai demonstravo, žengti Europos keliu o dabar atrodo, kad tas pasirengimas turėtų būti paremtas konkrečiais veiksmais. E, Euro, prie ES užsienio politika, e, prie politikos turi būti priderinta Serbijos užsienio politika. Ir Serbijai reikia pagalbos. Taip, valstybė turi aiškias taisyklės, kaip užtikrinti mažumų teisės. Tačiau nebūtinai tos taisyklės priimtos yra įgyvendinamos. Bulgarijos mažumos patiria problemų. Pavyzdžiui, mokytis gimtają kalbą yra mm, sunkumų, e, surandama įvairiausių pretekstų, kodėl bulgarų kalbą negalima išversti mokyklinių vadovėlių. Tad aš manyčiau, kad taip pat e, Serbijai laikas yra susitaikyti su savo istorija ir peržiūrėti slaptųjų tarnybų bylas bei pateikti archyvus buvusioms respublikoms. Labai svarbu, kad ekonomika ir integracijos politika apimtų e, ekonomiškai atsilikusius regionus, kur gyvena daug mažumų atstovų. Dėkui. Mes remiame Serbijos integravimosi procesą. Noriu pasveikinti poną Makalis tarp parengus puikų pranešimą. Šalis ir žmonės turi eiti europiniu keliu, o norint ten nueiti reikalingos reformos, demokratinės struktūros ir šiame procese turime paremti Serbiją. Yra du dalykai, kurie be galo svarbus. Tai yra stabilumo sukūrimas regione. Taip pat svarbu, kad regione regionas taptų ir ekonominiu centru. Rusijos atžvilgių negalime elgtis taip, lyg nemat matytume tų ryšių su Rusija. Viena šalis yra ortodoks, mūsų kultūros paženklinta, kita islamo. Manau, kad turėtų būti ir kitų būdų, kaip nutiesti tiltus į Rusiją. Svarbu bendradarbiauti, tyriant karo nusikaltimus. E, svarbu bendradarbiauti su Kosovo. Tai labai svarbu regionui ir šaliai. Dar norėčiau apie daugą kalbėti, tačiau mano laikas baigėsi. Ponas Dali. Taip, buvo daug kas pasakyta apie šį pranešimą, jis tikrai puikiai subalansuotas, noriu padėkoti ponui Makalisterui už tai. Mes e, kalbėjome apie tuos gerus žingsnius e, žengtus Serbijos. Mes turime padrasinti Serbijos vyriausybę jo kelyje Dabar daromas labai didelis politinis spaudimas Serbijai. Parlamentas turėtų atsisakyti šios tendencijos. Mes palankiai vertiname Serbijos pastangas, ji užtikrino e, tinkamas, e, tinkamą pažangą e, saugumo užsienio reikalų politikoje. Mes taip pat norime padėti vengrų etniniai mažumai, Todėl reikalinga sustiprinti mažumų teisės užtikrinančius teisės aktus. Aš žinau, kad Vodino situacija yra sudėtinga, tai labai svarbu vengrams Serbijoje. Kolegos, dar penki kolegos nori pasisakyti. Pone, aš nepriimsiu jūsų klausimą pagal mėgininosios kortelės procedūrą, todėl kad jūs jau kalbėjote. Pirmiausia, ponas Bogovičius, vieną minutę tudi sam zelo pozdravljam poročilo gospoda mcallistra mislim da je zelo dobro. labai teigiamai vertinu pono mcallisterio pranešimą manau kad jis yra subalansuotas puikiai parengtas. Jis suteikia pagrindą būti optimistais ir rodo, kad Serbija tinkamų kelių eina. Aš esu iš Slovenijos, na, o tai yra pirmoji buvusios Jugoslavijos šalis įstojusi į Europos Sąjungą. Aš puikiai suprantu, kokių didelių pastangų prašoma yra iš Serbijos šiame kelyje. Reformos e, visai dar neseniai buvo visiškas tabu. Reikia kovoti su korupcija, su organizuotu nusikalstamumu, reikia tam tikrus namų darbus dar atlikti. Serbijai reikalingas Europos solidarumas tam, kad ji galėtų įgyvendinti tas sąlygas, kurių dėka ji įstos Europos Sąjungą. Ačiū dabar vieną minutį žodis ponui Kuto. Ačiū pirmininkė. Serbija parodė, kad ji yra ryštingai nusiteikusi e, toliau dirbti stojimo keliu. Ji ekonominės ir socialinės reformas yra pasirengusi gyventi tai tam, kad kaip įmanoma labiau priartėtų prie Europos standartų. Na, e, dėrybų rezultatai tikrai neša teigiamų rezultatų, štai pavyzdžiui, e, Kosovo klausimų. Ir štai manome, matome, kad e, Belgrado požiūris tampa labai teigiamų netgi ryšiuose su kaimininėmis šalimis. Taip, regioninis bendradarbiavimas gali būti tinkamiau užtikrinamas ir geresni santykiai su ES. Serbija yra viena iš svarbiausių regiono šalių, ES turi būti strateginė partnerė. Beje, e, savo saugumo politiką Serbija turi pritaikyti prie ES politikos. Taigi ta konvergencija politikų ES ir Serbijos šioje srityje labai svarbi būtų. Aš tikiuosi ir linkiu, kad Serbijos vyriausybė imsis drąsių sprendimų tam, kad būtų pasiekta atitinkamos pažangos. Ačiū, panas Marijas. Serbijos e, stojimo dėrybos e, su Europos Sąjunga vyksta, tai gerai, bet būtų geriau, jei Serbijos piliečiai būtų galėję referendume priimti sprendimą dėl eurointegracijos. Graikija nuo 2010 metų sudarė bendradarbiavimo susitarimą su Serbija siekdama pagreitinti Serbijos eurointegraciją. Mes neturėtume stabdyti šio Serbijos kelio. Aišku, Serbija privalo kovoti su nusikalstamumu bei korupcija. Uh, E, tačiau vertinant politinius kriterijus, galime pasakyti, kad Serbija e, įgyvendino daugelį teisinės valstybės principų, yra padaryta daug e, pažangos. Pana Lunečiak, vieną mintį. Ačiū, pirmininkė. Aš norėjau paprašyti pasisakyti spontaniškose pasisakymuose, tačiau galbūt norėčiau išduoti klausimą ponui Plenkovičiai. Mes per pertrauką trumpai kalbėjome apie jūsų kritiškas pastabas, kalbėte apie tarptautinę jurisdikciją ir jūs išaiškinate savo poziciją, tačiau uh, išgirdau dar keletą dalykų ir aš supratau tai, kad uh, tas įstatymas, e, kurį jūs norite pakeisti savo pakeitimu, jau buvo priimtas 2003 metais ir komisija ir visos kitos institucijos tam pritarė. Belko Marič byla buvo išspręsta. Uh, Kroatijos valstybės advokatas e, pateikė visą informaciją e, remdamasi šio įstatymo, buvo suteikta teisinė pagalba. Aš tikrai nelabai suprantu, kodėl jūs norite atsisakyti šio pakeitimo, juo labiau, kad mes kalbame apie universalę jurisdikciją, o ne kažkokią nors kitokią. Pirmininkė nutraukia pasisakančią. Pone Plenkovičiu, jūs uh, Gal norite sureaguoti į šį klausimą? 30 sekundžių jums. E, miela ponė Lunačiak, aš e, matau, kad jūs iš dalies informuota apie šį dalyką. Aš įtariu, kad e, jūsų bendravimas truko neilgiau nei 23 sekundės. 2003 metais buvo e, priimtas įstatymas, tačiau jau gyventinimas truko iki 2010 metų, o Kroatija beje e, priėmė įstatymą, e, kurie, kuris yra įgyvendinamas iki 2011 metų. Taigi jūsų informacija yra labai šališka. Palaukite ir balsavimo rytoj. Ir paskutinis mūsų kalbėtas spontaniškose pasisakymuose ponas Kastelo. Ačiū pirmininkė. Dėl Serbijos pagaliau yra pradėtas ilgas ir um, netoks ir lengvas kelias ES e, link Serbijoje. Uh, Labai svarbi yra Makalis, tai yra praneš, svarbus pranešimas yra, uh, jis yra, kaip kas sakė kolegos, labai subalansuotas, uh, taip pat labai protingai surašytas. Tačiau, nepaisant to, nereikėtų pamiršti, kad labai daug žmonių dingo Serbijoje per pastarosius 20 metų. 12 tūkstančių žmonių e, neranda savo artimųjų. Visai e, neseniai EBPO pirmininkavo Serbija ir tai buvo puikia proga e, Serbijai e, rasti savo vietą tarp Europos ir Rusijos. Aš tikiuosi, kad Serbija tiks, suras tiksliau diplomatinį sprendimą. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariui Han. Ačiū, ponia pirmininkė. Valstybės sekretorė, ministrai, noriu padėkoti už šią diskusiją, kuri labai svarbi. Europos Sąjunga siekia užtikrinti plėtros procesą, kuris yra labai svarbus šiame regione ir ypač Serbijoje. Aš pasižymėjau jūsų mintis dėl naujo įstatymo, dėl karo nusikaltimų tyrimo. Aš tikiu, kad Serbijos kaimynės turi žvelgti į ateitį ir eiti susitaikymo keliu. Noriu pabrėžti, kad veiksmingas ir nešališkas karo nusikaltimų tyrimas yra būtinas darybose su Serbija. E, Serbija laikosi rekomendacijų dėl 23 darybinio skyriaus e, susijusio su teisėje sauga ir čia reikia šią valstybę užtikrinti bešališką karo nusikaltimų tyrimą laikantis proporcingumo principo ir užtikrinant tinkamą apsaugą aukoms. Visi šie reikalavimai turi būti perkelti į veiksmų planą, e, o komisija dalyvauja e, padėdama parengti šį veiksmų planą pagal 23 darybinį skyrių. Dar kartą noriu padėkoti Jums už labai įdomią diskusiją. Dar kartą dėkoju ir pranešėjai ponui Makalisterui ir visiems kolegoms parengus puikų pranešimą. Thank you, Commissioner Hahn. Ačiū komisijos nariai Han. Dabar suteiksiu žodį tarybai poniai Kalnina Lukoševica. Pirmininkė, ponios ir ponai, komisijos nariai. E, baigdama norėčiau išreikšti savo padėką už puikų darbą ir Europos parlamento pranešėjo įdėtą indėlį rengiant e, šį praneš, Serbijos pranešimą. Dėkoju Davidui Makalister. E, šios diskusijos buvo naudings. Mes tikime, kad Serbija dabar grįžo į dėrybų kelią. Tiesa, kai kurie darybiniai skyriai dar nėra atidaryti, tačiau Serbija rodo savo pasirengimą siekti sklandžios pažangos darybose. Taryba pripažįsta, kad pirmasis darybinis skyrius turėtų būti atidarytas greitai. Šioje procedūroje mes rėmėmės e, pagrindiniu darybų principu Mes pripažįstame Serbijos pasirengimą eiti pažangos keliu ir laikytis konvergencijos kriterijų. Kalbant apie santykius e, tarp Serbijos ir Kosovo, ypač šioje dėrybų fazėje yra labai svarbus. Ponios ir ponai, mes labai palankiai vertiname vasaro 9 dieną prasidėjusį dialogą. Šalys turi dirbti kartu, siekdamos susitarimo dėl neišspręstų klausimų. Mes ypatingą dėmesį skirsime pažangos stebėsenai visose specifinėse srityse, kurias pabrėžiame savo ataskaitoje bei jūsų išvadose e, prieš pradėdami, prieš žengdami kitą darybinį žingsnį. Mes palankiai vertiname Europos parlamento poziciją, e, kuria siekiama skatinti šalį eiti reformų keliu. Dar kartą dėkoju už šias diskusijas, dėkoju pranešėjai parengus e, šią Serbijos pažangos ataskaitą. Ačiū valstybės sekretorė, noriu padėkoti ponui Makalister. Mūsų laukia dar viena rezoliucija, um, kurią pateikė Užsienio reikalų komitetas. Uh, rytoj dėl jo